So, hello everybody for our Taigi sveiki e, visi, aš tikiuosi, kad iki penktos valandos į popietinį posėdį surinks daugiau žmonių. Mes dabar kalbėsime apie profes institucijų, kurios užsijima E, įstaigos atsakingų už profesinių pensijų skirimą, veiklą ir priežiūrą. E, suteiksiu žodį pranešėjai Brian Hayes. E, aš noriu pasakyti, kad viskas yra svarbu ir šios dienos darbas ir pensijos ateityje. Noriu pasakyti, kad jau mes tris kart kalbėjome komitete šio klausimu. Pradinė vyko diskusija, paskui buvo surinktas klausimas ir visai neseniai buvo surinktos diskusijos dėl mano, apie mano pranešimą, o šiandieną pasižiūrėsime kai kuriuos pakeitimus, kuriuos pateikė kolegos. Norėčiau padėkoti visiems parlamento nariams, pirmiausiai šešėlėms pranešėjams, kurie e, pateikė savo pakeitimus. Iš viso turime 737 pakeitimus. Dėl komisijos direktyvos yra daug pozityvių minčių išsakyta e, po pakeitimų pateiktų ir manau, kad galėsime parengti konstruktyvų kompromisą, kuris e, pagerins e, profesinių pensijų vidaus rinką ir kad tai bus naudinga nariams ir naudos gavėjams. E, rytoj vyks su šviešėlinės anšiais dar vienas posėdis, kurių jau vyko keletas ir tikiuosi, kad mums pavyks parengti platų išsamų pranešimą per keletą ateinančių savaičių. E, mokumo klausimas, mokumo du reikalavimai. E, kolegos nepasiūlė, nepateikė daug pasiūlymų savo pakeitimais, komisija e, pateikė savo nuomonę ir aš sekiau, kaip viskas vyksta, bet kolegų pakeitimuose tai neatsispindi. Ir noriu pasakyti, kad daugiau ar mažiau sutarima dėl to, kad su mokumo 2 reikalavimu nereikėtų taikyti į JOPS 2 reglamentui. Kolegos e, pripažįsta JOPS e, socialinį aspektą, taip pat labai svarbus yra socialinių partnerių elementas Tai yra, aišku, finansų priemonės, bet kalbame taip pat ir apie socialinį sustarimą tarp darbdavių ir darbuotojų. Daugelį pakeitimų, kurie pateikti mano e, pranešimui, tai labai stipriai atsispindi e, komiteto nariai e, teikia atitinkamus pasiūlymus ir tai bus įrašyta į galutinį teksto variantą. Daug pakeitimų pateikta dėl to, kaip reguliuoti tarptautiniu mastu veikiančias e, profesinių pensijų e, institucijas. Ir labai tai e, rimtas klausimas buvo prieš keletą mėnesių surinktame klausime. Manau, jog bendras požiūris būtų toks, reikia galvoti, kaip pagerinti tarptautinę veiklą tokiu mastu, kad e, veikla pagerėtų įdėgus JOPS 2 reglamentą. Mes norime, e, kad būtų veiksminga vidaus rinka, kad užtikrinta būtų masto ekonomika pensijų sistemos ir kad rinka sureaguotų į verslo realius poreikius. Mes bandome sukurti tokią sistemą ir turime aiškiai kalbėti apie įvairias, įvairius aspektus. Ir e, pateikta dėl to yra visai nemažai pakeitimų dėl visiško finansavimo reikalavimų, kai kurie nariai nori sustiprinti reikalavimą į JOPS, kad e, būtų užtikrinęs visiškas finansavimas bet kuriuo metu, kai kurie nariai nori atsisakyti tokio visiško finansavimo e, bet kuriuo metu reikalavimo. E, tai rodo skirtumus ir jie atsispindėjo mūsų diskusijose, bet matome, kad pakeitimai yra tikrai skirtingi dėl šių klausimų. Aš kaip pranešėjas E, noriu užtikrinti pusiausvyrą tarp dviejų požiūrių ir parengti tokią poziciją, kuri numatytų tarptautinę veiklą, kuri netrukdytų, nebūtų kengsminga vietos mastu veikiančioms jops. Ir su šešėnės pranešėjais mes dirbsime toliau per senčią savaitę, siekdami uh, užtikrinti subalansuotą poziciją tarp tų, kurie nori visiško finansavimo bet kuriuo metu už, užtikrinimo ir to, kurie nori to atsisakyti pagal IOPS 2 reglamentą. Dėl pensijų aš manau, pirmininkė, kad uh, kalbama apie gairias pagrįstas principais Komisija siūlė gana pres, mm, preskriptyvų variantą dėl pensijų išmokų. Ir vis tik tai matome, kad dauguma pakeitimų siūlo, e, kad gairės būtų pagrįstos principais užimtumo komitetas dėl pensijų išmokų pašalpų taip pat e, pateikė ir mes turėtume pamastyti apie tai, e, pagalvoti kaip e, dėl pensijų pašalpų, kaip galėtume atsižvelgti į tokius pasiūlymus. Mes ateityje ragintume šalis siekti įdėkti tokį principą ateityje kaip tam tikrą idealą. Yra daug ir kitų pranešėjų, kuriuos pateikė ne šešėliniai pranešėjai, kiti kolegos, mes tuo džiaugiamės ir vicepirminkė noriu jums ir komitetui parodyti, įrodyti, kad mes esame atviri ir kad sieksime atspindėti mintis galtinėme tekste ir kad parengsime pasiūlymą, kuris užtikrintų, kad direktyva būtų tikrai patikima, kaip sakiau, jau buvo surinkta keletas šešėlinių pranešėjų susitikimų ir lapkričio mėnesį vyks kiti susitikimai. Mes esame įsipareigoję pirmą gruodžio balsuoti dėl šio dokumento, kaip kad buvo numatyta pirminėme mūsų komiteto tvarkaraštyje. Ir esu atviras kolegų nuomonėms, šešėlių pranešėjų ir kitų kolegų nuomonėms dėl to, ką turėsime daryti toliau. Ačiū. Dėkuoju. Pranešėjai dabar šešėliniai pranešiai pasakys. E, Paul Tanner, socialistų atstovas. Dėkuoju. E, labai vertinu pranešėjo mintis dėl siekio užtikrinti pusiausvyrą. Ir noriu pasakyti, kad socialistų uh, E, pozicija tokia, kad daugelis pensijų fondų yra socialinės institucijos, kad jos vykdo socialinę funkciją e, užsienant e, trišalius santykius tarp vyriausybių, darbdavių ir darbuotojų. Ir tai turės spindėti direktyvoje. Taip pat reikia pasakyti, kad pensijų fondai dažnai yra nacionaliniai, susijęs nacionaliniais klausimais, ES turėtų žiūrėti į tarptautinę tų fondų uh, veiklą. Ir mes matome, kad apibrėžimas yra pasiūlęs dėl tarptautinės veiklos. Taip pat labai svarbu papildyti turinių tą apibrėžimą ir naudojama atskira kategorija tarptautiniai pensijų fondai. Ir taip pat e, reikia daryti aišku skirtumą tarp e, fondų, kurie veikia tarptautiniu mastu ir kurie veikia nacionaliniu mastu, nes tokių e, tarptautinių mastų veikiančių fondų yra nedaug ir nereikėtų taikyti jiems taikom taisyklių e, kitiems nacionalinių mastų veikiantiems fondams. Taip pat mes turime e, kalbėti apie europinę dimensiją reguliavimo E, mes ėmėme deleguotosius aktus komisijos pasiūlyme. E, tiksliau, nenorime, kad viskas būtų priskirta deleguotisiems aktams. Jeigu e, yra kažkokių problemų dėl tarptautinių mastų veikiančių uh, pensijų fondų mes e, pasirengę kalbėti apie paneuropietiškus fondus, ar tai būtų pagal šį ramstį ar kategoriją, ar pagal trečią ramstį. Dar vienas dalykas yra arbitražas. Fondai a, e, gali pagalvoti apie perkelimą savo veiklos dėl reguliavimo sąlygų. Mes manome, kad tai gali skelti problemų, jeigu fondai išsikelia kitur. Tai e, nieko bloga, bet e, tas perkelimas, perkelimas veiklos neturėtų būti laikomas ar prilyginamas lenktynėms siekiant veikti pagal žemiausius standartus. Be to, yra nemažai pateikta mm, pakeitimų dėl atsakingų investavimo taisyklių. Vis daugiau rinkos dalyvių supranta, kad trumpalaikis e, siekis e, maksimalizuoti pelną e, gali kenkti ilgalaikiams interesams ir mes pritarėme pasiūlymams, kurie ragina koncentruotis nuo trumpalaikių tikslų, perėti nuo trumpalaikių tikslų prie ilgalaikių tikslų. Ačiū, Ashley Fox, EKR vardu. Prašom, ačiū pirminkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Brianui už labai konstruktyvų darbą, taip pat kitiems šešėliams panešėjams. Manau, kad mes dirbame kartu labai gerai ir esame pasiekę nemažai, išsiaiškiname vieni kitų pozicijas. Mano pakeitimai skirti proporcingumo principams bei subsidiarumo principams įtvirtinti. Aš nenoriu kad EOP direktyva, e, naujojos versija dar padidintų e, administracinę naštą kur, ir kad tai, ne, nes tai neduos e, visai jokios naudos nariams. 135 straipsnis dėl depozitorimo nuostatų. Tai e, turi būti taikoma tik tai esant tam tikrai apsaugai. Kaip žinia, Junktinė karalystė dėgia savo e, E, pensijų sistemą ir automatinio e, prisijungimo sistemą taiko. Šio proceso metu e, jungtinės karalystės vyriausybė sako, kad jeigu bus vienodos sąlygos taikomas visiems, tai tuomet bus sunku užtikrinti darbuotojams, kurie gauna nedėlį atlyginimą, aukštesnės pensijas. Taip pat e, dėl pensijų sistemų, kuria daugiau kaip šimtas narių. Dabartinis tekstas e, gali e, padaryti taip, kad tokios mažos sistemos taps penelyg brangios. Kitas dalykas, 15 straipsnis, visiško finansavimo reikalavimas. Mes suprantame, kad sunku yra užtikrinti pusiausvę tarp to, kaip paskatinti tarptautinę veiklą ir kaip uh, užkirsti kelią uh, savavališkiems prižiūrėtojų veiksmams. Jeigu dvi sistemos sujungiamos, vargu reikėtų taikyti visiško finansavimo sistemą, bet aš kaip noriu pasakyti, kad būtų labai sunku sudaryti baigtinį išimčių sąrašą. E, manau, kad reikėtų geriau taikyti reikalavimą, kai sukūriama nauja ar papildoma sistema, E, pagal kurią e, fondai veiks tarptautiniu mastu. Taip pat norėčiau pasakyti, kad 77a ir 78 straipsniams pateikiau pakeitimų e, siūloma įvertinti pagal subsidiarumo ir proporcingumo principus papildomai siūlomas priemonės, tai yra E, susijęs su geresniu reglamentavimu. Tikriausiai jūs žinote, kad Junktinės karalystės vyriausybė e, šiuo metu pradėjo darybas dėl e, atnaujintų santykius su ES ir mes norime, kad būtų laikas pakeita, pakeista. Pavyzdžiui, nacionaliniai parlamentai turėtų turi teisę sustabdyti pasiūlymus, kurie pažeidžia subsidiarumo principą. Šiuo metu e, taikoma geltonosios ir raudonosios e, kortelės sistema, bet ji yra įdinga dėl to, kad e, galima veikti tik pagal komisijos pasiūlymą. Labai dažnai kom, pasiūlymas patenka į tarybą ir atkeliauja į parlamentą. Ir kai a, atsiranda iš po trišalių dėrybų, tai pobūdis to pasiūlymo yra visai kitoks. Ir mes siūlome subsidiarumo ir proporcingumo bandymus įvesti ir taikytis ne tada, kai komisija pateikė pasiūlymą, bet tada, kai jau trišalių dėrybų rezultatas yra aiškus. Ir pakeitimai mūsų yra skirti būtent tam. E, nariai tikriausiai nenusteps, jeigu kažkas panašaus atsirastų ir Junktinė karalystė derantis dėl e, naujų bendravimo sąlygų. Ir aš tikiuosi, kad mes sėkmingai galėsime šį klausimą išspręsti. Ačiū, Ešli. Silvi, Aldė. Silvi, jūsų šešienio pranešėjo nėra nenorite tai jūs pasakyti, tuomet Miguel Orban Crespo GUE vardu. Ačiū pirmininkė, ponai. Jau mes nuo pat pradžių kai ką esame pasakę. E, ši rinka yra labai e, internacionalizuota. E, reikia kalbėti apie darbus Europoje ir ne tik už uh, E, ir apie darbuotojus už jas ribų. Mes turime užtikrinti pagrindinės sąlygas. Mes taip pat manome, kad naujas pasiūlymas e, siekia pagerinti skaidrumą ir užtikrinti, kad darbuotojai žinotų savo teisės, kad galėtų jas apginti. Mes nepritarėme tam, kad tai būtų naudojama kaip galimybė e, spekuliatyvinėms ir pavojingoms investicijoms didinti ir reikia, kad būtų atliktas rizikos vertinimas tokioms investicijoms. Mūsų investicijos neturėtų būti e, naudojamos tam, kad būtų galima, kad dar labiau pakenktume aplinkai. Tiksliau, reikia atlikti poveikio vertinimą aplinkai. Mes turime kalbėti apie e, visuotinės svarbos paslaugas ir uh, E, reikia užtikrinti, kad e, nebūtų investuojama į didelius projektus, kurie, pavyzdžiui, susiję su uostų ar kitų transporto priemonių privatizavimu. Reikia, kad priemonės, e, kad fondai būtų visiškai finansuojami. Mums tai yra labai svarbu, nes mes matome, kad tai yra sveiko proto e, dalykas. Negalime žaisti e, dabartinių e, darbuotojų ir būsimų pensininkų teisėmis. Negalima leisti finansinių spekulacijų leisti neaiškės, neužtikrintas investacijas ir mes pritarėme žaliųjų pasiūlymams. Mums kelia didelį susirūpinimą tai, kad pranešėjas sako, jog nereikia mokumo reikalavimų taikyti fondams. Mes manome, kad reikia kaip tik griežtus reikalavimus taikyti tokiam svarbiam dalykui kaip pensijos. Mes e, pritarėme e, mokumo direktyvos e, nuostatams. Ir taip pat matome, kad, je, manome, kad jeigu bus sumenkinti e, mokumo reikalavimai gali būti taip, kad bus imtasi kur kas rizigesnių investicijų. E, kolegos, mes manome, kad e, teisė į pensiją yra viena iš pagrindinių teisų ir negalima e, kaip kazino lošti žmonių teisėmis ar ateitimis. Mes, jeigu nebūsime pakankamai atsargus, tai susidursime su neigiamomis pasiekmėmis. Ist der Schattenberichterstatter nicht da, aber der Fraktionsvorsitzende springt heute für ihn ein. Bitte, Philipp. Matau, kad GUE e pirmininkas nori pasisakyti taip. E, aš šį ryt kalbėjau už Sveną Gygoldą, vėliau už kitą kolegą, dabar vėl kalbu už Sveną Gygoldą. Norėčiau dabar paaiškinti, kad e, frak, žaliųjų frakcijos pirmininko pozicija reiškia, kad tai yra žmogus pasiruošęs e, padėti visiems. Tokios yra pareigos. Taigi e, vadovas, frakcijos vadovas yra čia, o visi kiti dirba kitus darbus vietose. Taigi pirmas, pirma mano pastaba susijusi su skaidrumu. Iš tikrųjų mes norime, kad pensijų gavėjai žinotų, e, kas yra daroma su jų būsimomis pajamomis, kokias antros pakopos pensijas jie gaus, taigi mes norėtume, kad investavimo politika būtų skaidresnė. Turiu galvoje investavimą iš fondų, kad žmonės žinotų, kur yra investuojami pinigai. Kitas svarbus dalykas mums yra ne tik skaidrumas apie būsimas išmokas, bet ir būt, galimybė žinoti, su kokia rizika siejasi investicijos. Kitaip tariant, koks yra tas blogiausias scenarius, kuriam reikėtų ruoštis, kad žmonės galėtų būti pasirengę. Ir e, jeigu žmonės turi teisę priimti tam tikrus sprendimus, tai jie bent jau turi žinoti, E, kas daroma su pinigais ir su kokia rizika yra susidurima. Taip pat pritartume, kad reiktų šiek tiek racionalizuoti komisijos pasiūlymą dėl įstaigų atsakingų už profesinių pensijų skirimą. Ir svarbu, kad nenukentėtų skaidrumas. Žinoma, e, turi būti pensijos finansuojamos iš privalomojo draudimo, e, mes su to sutinkame ir nemanau, kodėl nematau priežasčių, kodėl turėtų būti kitaip ir mes čia kalbame apie riziką ribojantį valdymą. Bet e, turiu pasakyti, kad mes nustebom, esame nustebę, kad daugelį tų fondų yra daroma prielaida, kad, gra, kad bus gaunama graža ir tos prielaidos yra nepagristos, netgi didesnės nei daro draudimo kompanijos. Neseniai Niderlandų nacionalinis bankas yra įspėjęs, kad pensijų fondai, pensijų sistemos labai optimistiškai vertina e, gražą. E, nu, jie nu, mato, kad e, ilgalaikė graža bus daugiau nei 4 procentai. Taigi e, bankas įspėjo, kad gražą reikėtų planuoti nedaugiau kaip 3 procentų ir tai jau yra optimistinis scenarius. Mes norime konservatyvaus valdymo ir ponė Ferberi, šią prasme mes tikrai esame konservatyvūs ir mes e, esame nu, nusiteikę konservatyviai ir valdymo požiūrių ir apskritai visos planetos valdymo požiūrių. Tik mes norime, kad būtų taikomas riziką ribojantis valdymas ir norime, kad būtų atsižvelgiama į įspėjimus. Tačiau ne į tokius įspėjimus, e, kurį pateikė kanadietis, kuris dabar yra e, Anglijos banko valdytojas. Jis E, pateikė įspėjimą apie turtą, e, teikdamas, kad yra per daug investuota į vadinamąjį CO2 burbulą. Ir tai yra teigiama, kad į tai daug yra investavę ne tik šiaip įvairūs fondai, bet ir pensijų fondai. Taigi reiktų atsižvelgti į tokius įspėjimus kaip Markanio įspėjimai. Manau, kad jis yra tikrai gerbtinas žmogus, vadovaujantis gerbiamai institucijai. Ir reikia atsižvelgti į įspėjimus, reikia elgtis atsargiai ir svarbu, kad į riziką būtų atsižvelgti į tokio pobūdžio riziką būtų atsižvelgiama skaičiuojant apskritai pensijų fondų riziką. Taigi gali būti, kad net ir gerai valdoma institucija susidurs su problemomis, jeigu kils sisteminė e, krizė. Ir mes norėtume pasiūlyti pakeitimų ir primiktinai reikalauti, kad būtų numatyti atgaivinimo planai, e, kurie kuriuose būtų numatytas atgaivinimas, o ne kažkoks greitas pardavimas. Taigi e, reikia numatyti tos atgaivinimo planus, kad nesiimtume tokių kvailų veiksmų, kurie dar pagilintų problemas. Mm, taigi, ačiū tiek. Dėkoju, dėkoju už pastabas apie šias įstaigas, o kitus aspektus dar turėsime galimybę aptarti. Toliau FDD e frakcijos atstovas Marko Valį. Dėkoju pirmininkė. Na ir aš noriu padėkoti pranešėjui ir šešėliniam pranešėjams už visus pateiktus pakeitimus. Tikiuosi, kad tekstas bus patobulintas palyginus su pradiniu tekstu. Mes irgi norime pasisakyti už geresnį valdymą, už geresnį rizikos valdymą reikia kreipti didelį dėmesį į tai, kokį poveikį daro pensijos kaupimas finansiniai sistemai. Nes e, nerizikingi produktai ir jų pajamingumas nėra didelis palyginus su rizikingais produktais. Todėl labai norėtųsi, kad komisija pagalvotų, kaip iš esmės galėtų prikelti ekonomiką. BSR arba šešėlinės bankinės sistemos reglamentavimas yra svarbus aspektai. Ir jeigu mes nesimsime reglamentavimo čia, yra pavojus, kad teks mums visiems susimokėti. Ar ES ir ypač euras yra pasiruošęs susimokėti už tokius sprendimo neprimimus. Tai mes čia turėtume tęsti ir ankstesnės kadencijos padarytą darbą. Dėl pensijų fondų jie, kaip ir pastebėjo kiti kolegos, turėtų būti finansuojami žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, o ne trumpalaikę. Privalu atsižvelgti ir socialinę aplinką, nes priešingų atveju investicijos neatsipirks ir turėsime neigiamų socialinių pasiekmių, jeigu dėmesys bus kreipiamas vien tik tai į spekulacijas. Turime pasinaudoti tomis priemonėmis, kurios nėra e, reglamentuojamos ir buvo kalbėta apie Pension Benefit Scheme, ją minėjo mano kolega. Ši schema privalo būti skaidri, investuotojų elgesys privalo būti suprantamas visuomeniai, kad būtų aiškiai suprantamos rizikos, naudojami kriterijai, investicijų sąnaudos. Visa šita informacija privalo būti vieša ir prieinama. Mes negalime juokauti ir žaisti su tuo sektoriu, kuris yra toks svarbus nes mes visi susidurime su tą sisteminę ekonomikos krizę ir jeigu nesimsime priemonių, ta ciklinė krizė gali dar pasikartoti. Ačiū. Thank you very much. Um, I have not yet seen any. No. Atrodo, niekas. Ne, matau, kad nori vis dėlto nenagiau pasisakyti. Prašom. Ačiū pirmininkė. Noriu tiesiog padėkoti pranešėjui už jo darbą. Na, norėjau tiesiog pabrėžti, kad šios įstaigos yra socialinės paslaugas, ne tik finansinės paslaugas teikiančios įstaigos. Taigi, pakartosiu, pensijų įstaigų paskirtis yra socialinė, jos teikia socialinės paslaugas ir nėra tik finansinių paslaugų teikėjos. Labai svarbu, kad mes pagalvotume apie šių įstaigų valdymą, kad tose įstaigose nedirbtų vien finansininkai. Svarbu, kad tos įstaigos atitiktų kolektyvinius reikalavimus, kad juose nedirbtų vien finansų ekspertai, nes kartais priimdami sprendimus jie užmiršta, kad kalbama apie žmonių pajamų išgyvenimo šaltinius, kad tai turi labai įvairių padarinių, kad, tai, kad reikia laikytis ne vien matematinių formulių. Imams, man atrodo, kad šis aspektas yra labai svarbus ir jį reikia pabrėžti. Ačiū. Taip tikrai kalbėjote labai trumpai. Dabar kolega Fernandės, bičiulis Fernandės paprašė žodžio. Prašom. Ačiū. Pirmininkė, pirmiausia, noriu padėkoti ponui Heis už jo darbą, taip padėkoju šešėliniams pranešėjams, ypač savo frakcijos šešėliniam pranešėjui. Ir šis darbas labai vertingas, vertingos ir Ninos Gil pateiktos pastabos dalyvavimas profesinėse pensijų sistemose yra labai svarbus, kad būtų užtikrintas socialinis aprūpinimas. Ir manau, kad direktyvoje turi būti pabrėžiamas tos sistemos papildomumas. Šios sistemos papildo socialinio draudimo sistemas ir darbuotojai priklausantis e, šioms sistemoms negali būti išmesti iš socialinio draudimo sistemų ir tai pasakytina ir apie savarankiškai dirbančius. Ir Manau gerai, kad yra kuriama, e, kuriamas e, įstaigų atsakingus profesinių pensijų skirimą tinklas Europoje. Tikiuosi, kad bus atsižvelgiama ir į tų įstaigų pelningumą, bet manau, kad dalyvavimas sistemose neturi būti ribojamas pagal gyvenamąją vietą e, ir pagal valstybės narės. Čia reiktų vadovautis nediskriminavimo principų. Ir tai yra labai svarbu ir kalbant apie pensijų perkeliamumą. Tai yra laisvo judėjimo teisė. Direktyvoje turėtų būti ai, numatytas aiškus draudimas reikalauti, kad asmuo turėtų sąskait, banko sąskaitą toje šalyje, kur veikia pagrindinė pensijų sistemos buveinė. Uh, dėl e, kilmės šalies ir priimančios šalies. Ši, šie terminai nevisiškai atspindi ir atitinka bendrosios rinkos principus ir aš šią temą esu pasiūlęs pakeitimų. Direktyva yra svarbi ir labai svarbu užtikrinti bendrosios rinkos vientisumą. Noriu dar kartą padėkoti pranešėjui ir taip pat kitiems kolegoms. Manau, kad mes pasieksime susitarimą. Ačiū. Daugiau niekas neprašo žodžių, taigi vėl suteiksiu galimybę pranešėjui sureaguoti išsakytas pastabas. Ačiū vicepirmininkė, noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie uh, E, šiandien pasisakė. E, iš tų pasisakymų išryškėjo kelios temos ir jas dabar norėčiau sureaguoti. Dėl Paul Tank pastabų kurios vėliau atsispindėjo ir Ninos Gil pasisakymė, taip svarbu, kad pripažintume, jog tai yra socialinės priemonės ir tai yra grinai europiniai dalykai, kuriuos turėtume didžiuotis. Aš žinau, kad sistemoje dalyvauja nedaug valstybių narių, norėtume, kad jų būtų daugiau ir labai gerai, kad darbdaviai ir darbuotojai moka įmokas į pensijų sistemą, tai yra jų pajamų dalis, turime į tai atsižvelgti ir visiškai sutinku su Ninos pastabomis ir dėl to mes ir padarėme e, tekste pakeitimų. Tikrai ne kiekvienas dalyvis, e, sistemos dalyvis turės įvairių žinių, tačiau visas tas žinių e, rinkinys atsispindės visame kolektyve ir e, Paul Tank taip pat apie tai nekartą kalbėjo. Jis taip pat sakė, kad turime būti atsargus. Čia aš jam pritariu, jam pritariu, kad reikia individualizuotai kiekvienoje valstybėje narėje tvarkyti atskirus pensijų lygmenis. Tikrai e, ne, nėra vieno sprendimo, kuris tiktų visiems ir mes tai atspindėsime e, tekste. Jis taip pat kalbėjo apie arbitra, reguliavimo arbitražo sunkumus. Taip, iš tikrųjų šioje srityje kai kas yra suderinta ir čia arbitražo nėra, tačiau arbitražo, arbitražas atsiranda tad, todėl, kad dėl tam tikrų dalykų valstybės narės vadovaujasi skirtingų požiūrių ir dėl to ir kyla sunkumų įvairiose valstybėse narėse, bet aš esu pasirengęs su Polu ir kitais spręsti šios klausimus. Taip pat buvo kalbama apie tai, kad reikia ilgalaikių investicijų ir atsakingo investavimo taisyklių. E, tai minėjo ir kiti kalbėtojai. Ashley Fox akcentavo proporcingumo ir subsidiarumo svarbą. Taip, kad ir ką mes čia darytume, neturime užkrauti papildomos naštos ir išlaidų egzistuojančioms sistemoms. Šios sistemos jau išgyveno labai didelę ekonominę, didžiausią ekonominę krizę, dabar jos vėl atsidūrė geresnėje padėtyje ir joms reikia ekonomikos augimo. Ir tikrai neturėtume užkrauti šioms sistemoms papildomų išlaidų ir apie tai aš kalbu savo pranešime. Jis taip pat kalbėjo apie 35 straipsnį, depozitoriumus, labai atidžiai klausiausi, kas buvo sakoma ir žinau, kokią poziciją šio klausimu yra pateikusi Junktinė karalystė. Dėl penkto straipsnio noriu aiškiai pasakyti, kad e, direktyva neturi būti taikoma e, schemoms, kuriuose dalyvių yra mažiau nei šimtas. Toliau 50 straipsnis reikalavimas, kad būtų pensijų kaupimas iš socialinio draudimo. E, jeigu būtų kuriamos naujos sistemos, tai tada reikėtų aiškiai atskirti tam tikrus lygmenis, apie tai kalbėjo ir Ashley. Dėl proporcingumo testo kuris e, turėtų būti atliekamas jau po trišalių dėrybų, po trilogų. Aš dėl to esu nusiteikęs atvirai. Manau, kad e, turbūt teks skirti laiko diskusijoms šio klausimu per šešėlinių pranešėjų susitikimą. Tas pasiūlymas įdomus, aš kategoriškos nuomonės dėl jo neturiu. Ir viskas, kas padeda patobulinti tekstą ir kas padeda užtikrinti proporcingumą, turi būti svarstoma atvirai. E, taip pat buvo kalbėta apie Europos e, darbuotojų judumą, tai yra svarbus dalykas, ir todėl ir reikia modernizuoti profesinių pensijų sistemų veikimą, kad e, daug, galėtume pasirūpinti didesnių skaičiumi e, Europos darbuotojų. Jis taip pat kalbėjo ir apie poveikį aplinkai, tai, tai atsispindėjo ir Lambert e, pastabose. Pažiūrėsime, kaip būtų galima patobulinti tekstą. Toliau dėl mokumas 2 teisės akto. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad e, siūlomose pakeitimuose nėra pasiektas konsensusas, nėra daugumos e, tarptų kolegų, kurie pateikė daugiau nei 700 pakeitimų, nėra sutariama, kad tikrai turi būti taikomas mokumas 2. Ir jeigu žmonės siūlo išplėsti mokumas 2 taikymą, tai reikš papildomas išlaidas fondams ir išmokų gavėjams tai reiktų suvokti ir reiktų sugebėti apginti tuos argumentus. Tačiau kol kas mano gautose pakeitimuose e, tokie pasiūlymai nėra atspindėti, jų nėra. Noriu padėkoti ponui Lambert už jo pastabas, jis mums priminė ir Markanį pateiktas pastabas. Marko Karni pateiktas pastabas taip pat priminė, kad šis žmogus yra kanadietis Ne, jis turi airijos pasą. Na, nes nepasiduosiu provokacijom šiuo metu, jis, tas asmo turi airijos pasą ir manau, kad čia svarbiausias klausimas yra tai, kiek laiko prireiks valstybė, prireikia valstybėms narėms, kad jos parengtų atgaivinimo planus. Ir būtent čia ir atsiranda arbitražas. Bet mm, aš esu pasirengęs diskutuoti šį klausimą. Aš pritariu Filipui dėl skaidrumo. Žmonės turi žinoti, kur yra investuoti jų pinigai, taip pat žmonės turi žinoti, kaip atliekamas rizikos vertinimas. Bet čia kyla klausimas, kaip pasiekti pusiausvirą, kaip užtikrinti kokybiškas reguliavimo sistemas valstybėse narėse progresyves sistemas. E, dėkoju Marko Valiu už e, jo pastabas. E, pritariu jam, kad mes turime nuolat siekti geresnės valdysenos, geresnio valdymo ir mm, manau, kad kompromisuose, kuriuos pasieksime, reikės pasvarstyti, kiek uh, visi tie reikalavimai bus taikomi tik vienos valstybės teritorijoje veikiančioms įstaigoms. Jis taip pat labai teisingai pasakė, kad turime e, suvokti, kokie pavojai mūsų laukia ateityje ir, e, žinoma, aš esu e, pasirengęs svarstyti pakeitimus. Taip pat jis įdomiai m, mm, pakalbėjo ir apie pensijų išmokų sistemas dėl Ninos Gil. Aš manau, kad jau atsakiau į E, jos pastabą dėl fondų dalyvių. Na, turime tikrai seniai veikiančių tokių nedidelių sistemų, kuriuose yra nedaug dalyvių ir išmokų gavėjų. Ir manau, kad mes turime labai rūpestingai atlikti proporcingumo tekst, testą, kad neturėtume tokio, tokių nuostatų, kurios būtų nepalankios šiems e, fondams ir dalyviams. Taip pat noriu padėkoti ponui Fernandės už jo pastabas ir jo pakeitimus. Jis tikrai pateikė įdomių pakeitimų dėl priimančios šalies ir kilmės šalies. Į juos pasigilinsime. Dėkoju visiems kolegoms už pastabas ir tikiuosi, kad galiausiai parengsime tokį tekstą, kuris atitiks pateiktus pakeitimus. Tik mes nekantrai laukiame tolesnio darbo. Ačiū, pirmininkė. Brian. Dėkoju Brianui kokie terminai. Po sėkmingų dėrybų mes turėtume balsuoti gruodžio pirmąją dieną, o tekstas į plenarinę turėtų keliauti kitų metų sausio mėnesį. Žinokite, kad gruodžio pirmąją dieną balsuosime tikrai dėl daugelio dokumentų. Labai tikiuosi, kad nenukrypsime nuo tokio plano. Taigi, kol laukiame mūsų komisaro padarysime trumpą pertrauką. Laukime atvykstant Eurogrupės pirmininko.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 So hello everybody. Sveiki visi, prašau sėsti. Uh, Įsigandome, kad pametėme kalbėtojus, bet suradome juos. Uh, tikiuosi, kad vykstančios dėrybos uh, nesutrukdys mums dirbti. Noriu pasveikinti e, Žeron Ditzelblom, Eurogrupės vadovą Europos stabilumo mechanizmo valdantį direktorių Klausą Regling, kuris, e, kurie pakalbės apie naują finansų pagalbos programą Graikijai. E, dviejų dokumentų paketas numato Europos parlamentui mm, teisę gauti informaciją apie koregavimo programos įgyvendinimą Pagal ES teisę ekonomikos komitetas yra kompetentingas komitetas. Ekonominio koregavimo programa Graikijai prasidėjo pasirašius tarpusavio supratimo memorandumą. E, rūpjūčio 9 dieną programa įgyvenima bus iki e, rūpjūčio 19-2018 metų. 86 milijardai eurų numatyta pagal programą, 25 milijardai eurų E, banko rekapitalizavimui galimam ir bankų pertvarkos e, sąnaudoms 7 milijardai e, eurų skirti stabilumo, išstabilumo mechanizmo pagal pagalbos priemonės. Memorandumai numatyti keturi ramščiai - fiskalinio tvarumo atstatymas, finansinio stabilumo užtikrinimas, konkurencingumo ir augimo sustiprinimas, taip pat valstybės ir viešo administravimo struktūrų mm, sustiprinimas. E, dar kartą norėčiau pasveikinti Eurogrupės vadovą ir Europos stabilumo mechanizmo e, direktorių, e, kurie pasisakys pradžioje, o paskui pagal įprasnę procedūrą teiksiu žodį klausėjams po penkerių minučių. Pone Deisilbliom, žodis jums pirmajam. Labai ačiū pirmininkė. E, sveiki visi, man malonu vėl lankytis jūsų komitete. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti, kad e, iš anksto neįspėjęs turėjo atšaukti dialogą numatytą rugsėjo mėnesį dėl to, kad e, dėl migracijos klausimų turėjau dalyvauti diskusijose kitur ir dėl to atsiprašau. Beje, Mes e, buvome šalia salėje, laukime, kol kas nors e, ateis e, mus ir atves, ateis ir mūsų atvesi salę. Šitą, taigi buvo toks šioks nesusipratimas. Mes tikrai nevėlavome. Dabar norime pasižiūrėti į procesą, į dabartinę padėtį, pasižiūrėti, kaip mes žengsime į priekį Praeiti metai buvo nepaprastai sudėtingi visiems, visais pirmiausiai Graikijos piliečiams, kurie be socialinio-ekonominių problemų e, turėjo išgyventi dar labai ilgą neiškumo laikotarpį. Daug padėta pastangų, daug aukų per pastarusius metus matėme tam, kad šalis būtų gražinta į tvaraus saugimo taką ir e, atrodė, kad tuo metu gali tikrai nepasisekti. Dėrybų procesas buvo ilgas, sudėtingas, kartais labai matėme keistų posūkių. Galėjo būti gal ir lengvesnių būdų susitarti, bet galiausiai aš džiaugiuosi, kad mums pavyko siekti sarimą dėl Europos stabilumo mechanizmo koregavimo programos. Mano tikslas ir. Ir E, kitų Eurogrupės ministrų tikslas yra užtikrinti tvarę klesinčią ateitį Graikijos piliečiams. Eurozonos viduje niekas neturi abejoti, kad ir aš, ir e, mes visi esame įsipareigoję, kad taip ir būtų, mes norime padėti Graikijai įdėkti reformas ir sugražinti ją į subalansuoto augimo darbo vietų kūrimo taką. Bet prieš maždaug penk, e, metus, kai pradėta peržiūra penktoji, paskutinė peržiūra antrosios e, koregavimo programos ne viskas, tiksliau viskas buvo tarsi neblogai, matėme e, tam tikrą augimo požymių antroje 14 metų pusėje. Ir e, Eurogrupė tuo metu nutarė pratesti programą dviems mėnesiams, bet peržiūrė nebuvo atlika, atlikta laiku. E, Ir reikėjo dar kartą pratesti programą, daug per trumpą laiką, ką reikėjo padaryti. Giržimas prie tvaraus augimo, aukštesnio užimtumo lygmens užtikrinimo, tą reikėjo padaryti, bet programa galiausiai buvo baigta ir e, buvo pastebėta, kad e, skubios likvidumo pagalbos nebuvo galima steigti ir buvo įvesta kapitalo kontrolė. Ir aš e, esu įstikinęs, kad ne vis nebuvo būtina to daryti ir eurozonos nariai pademonstravo lankstumą. Ir galiausiai vyko vadovų stikimas Liepos 12 dieną ir buvo pradėta renti nauja stebimo mechanizmo ambicinga programa, e, kurios tuo metu paprašė Graikijos valdžios institucijos. Dėl kelių priežasčių aš manau, kad nauja programa yra gera tiek Graikijai, tiek eurozonai. Po kelių mėnesių tarsi mirties taško mes sugebėjome pademonstruoti, kad visi siekia išlaikyti eurozonos vientisumą ir reikia į tai rimtai žiūrėti. Euros, e, Graikijos ateitis yra tikrai eurozonoje. E, programą yra numatytas iš ankstinio finansavimo mechanizmas, tai yra būtina norint e, atstatyti pasitikėjimą. Programa yra subalansuota, fiskalinio prisitaikymo kelias numatytas, taip pat e, ilgalaikės jomis dienos su ekonominėm atgainimo priemonėmis per trumpalaikę perspektyvą, taip pat e, gyvenama reformų programa, kad būtų galima užtikrinti ilgalaikį augimą. Taip pat matome, kad per pasarius metus pasiektas fiskalinis konsolidavimas labai stiprus vartotojų, darbuotojų interesai yra pirmesni už kažkieno asmeninius interesus ir privatizavimo komponentas padėjo modernizuoti Graikijos valstybę. Taip pat ekonomika turi būti konkurencingesnė, tapo konkurencingesnė tarptautinėme kontekste. Taip pat noriu pasakyti, kad yra tikrai uh, esminės svarbos E, dalykas e, tai, kad naujoji Graikijos vyriausybė jaustųsi savininkė administracinių reformų ir siektų pažangos šioje srityje tam, kad būtų galima atkurti piliečių pasitikėjimą valstybės funkcionavimu ir ekonomikos gebėjimu užtikrinti gerovę visiems. E, biurokratinės našos mažinimas, kova su korupcija, veiksminga mokesčių sistema, tai yra nepaprastai svarbu ir reikia, e, kad tai įsitvirtintų ilgalaikėje perspektyvoje. Techninė pagalba e, yra teikiama tam, kad būtų galima paremti šį procesą. Trumpalaikė perspektyva, pirmiau, svarbiausias problemas spręsti, kad būtų galima užtikrinti subalansuotą teisingą augimą darbo vietų kūrimą. Dabar ateities perspektyvos. Spalio 31 dieną Europos centrinis bankas e, paskelbė išsamų vertimą Graikijos bankų sektoriaus. Matome, kad 4,4 milijardų trūksta bankams. Tai yra pradinis scenarius. Praeitą savaitę ECB bankai pateikė mm, savo planus apie tai, kaip jie ketina e, padengti trūkumą lėšų iki metų pabaigos e, palyginti nedidelis yra tas trūkumas, lyginant su tuo, ką prieš keletą mėnesių mes, kai kurie iš mūsų galvojame. Tai yra tikrai geros žinios bankams, bet ir geros žinios galvojant apie Graikijos dva, skolos tvarumą ir mokesčių mokėtėms tai yra geros žinios, kadangi bankai, jeigu ne visas, tai e, dalį bent jau to trūkumo padengs iš privačių šaltinių ir tai reiškia, kad. Mm, nereikės e, skolintis papildomai e, be tų dešimties milijardų iš Europos stabilumo mechanizmo, kurie jau buvo skirti. Vakar Eurogrupė e, išnagrinėjo naujausius poslinkius, dar reikia daug ką padaryti per atėjančias dienas, kad būtų galima sėkmingai baigti bankų rekapitalizavimo procesą per ateinančias savaitės. Ir tai susijęs su pažanga siekiama sukurti sistemą dėl um, namų ūkių nemokumo, uh, siekiama paskatas sukurti, kovojant su strateginiu skolų nemokėjimu, mes nesiekime žmonių iškeldinti iš namų. Taip pat uh, baigiamas rengti priemonės susijusios su pirmaisiais esminiais pokyčiais ir paskui bus pradedami antro etapo esminiai pokyčiai, milestones taip vadinami. Labai svarbu, kad Graikijos valdžiai gyvendintų sąlygas numatytas per ateinančias savaitės, po to o, numatytas e, išmokėjimas 2 milijardų dalinės paskolos dalies e, susijusios su pirmaisiais esminiais pokyčiais e, ir tai yra labai svarbu.